mes sakome ne dirbtiniam intelektui be etikos, todėl raginame Europos komisiją parengti reglamentavimo e, pasiūlymą. E, dideli duomenų kiekiai yra dirbtinio intelekto prietaikų pagrindas. Cambridge Analytica ir Clearview atvejai yra labiausiai žinoma, žinomi uh, e, piknaudžiavimo asmenų duomenimis atvejai. Taip pat uh, E, tai buvo galimybė manipuliuoti žmonių balsais. Tai kelia didel, didelę grėsmę mūsų demokratijai. Skaitmeninė revoliucija nėra naujas dalykas, ji vyksta jau, jau daugelį metų, tačiau nuolatos tenka ieškoti atsakų susidurant su naujomis technologijomis. Noriu priminti, e, duomenų apsaugos reglamento prieminėjimas truko 6,5 metų, kol e, jis buvo pradėtas ta, taikyti. Dirbtinis intelektas stebėsena ir veido atpažinimo technologijos jau naudojamos Europoje. Turime e, paskubėti ir sukurti reikalingą struktūrą. Mums tenka prievolė pasirūpinti, kad niekas nebūtų paliktas nuo šaly. Europos skaitmaninė darbo tvarkė turi būti paremta mūsų europietiškomis vertybėmis ir atverti galimybės visiems. Ačiū. Labai ačiū. <clears throat> Toliau žodį suteiksiu tarybos atstovėms, valstybės sekretorė, ponė Branijats, prašom. Gerbimi Europos parlamento nariai, ačiū už galimybę dalyvauti šioje diskusijoje. Šiandien iš tiesų svarbu galvoti, kaip sąjunga pagal savo kompetencijos ribas galėtų užtikrinti, kad skaitmeninti Europą būtų pažįstama kaip socialinė Europa, kurią pažįstame puikiai. Socialinės rinkos ekonomika turi konkurencingų pranašumų pasaulyje. Mes turime tai ginti ir taip, taip pat pritaikyti ją besikeičiančiam pasauliui. Skaitmeninimas yra platus e, transformacijos procesas, kuris suteikia ir galimybių, ir turi pavojų. Tai gali būti variklis augumui ir leisti kurti naujas kokybiškas darbo vietas, didinti darbo našumą gerinti darbuotojų gerovę ir taip pat prisidėti prie darbo ir privataus gyvenimo sutaikymo, suderinimo. Tai gali steigti naujų galimybių žmonėms iš pažeidimo grupių, skaitant žmonės su negale. Tačiau vykstant be kokiems po, pokyčiams yra pavojų, kuriuos reikia pažinoti. ES yra pasiryžusi dėti pastangas, kad siekiant užtikrinti, kad technologiniai pažanga duotų apčiopiamas naudos ir apsaugotų tuos, e, kurie atsilieka. Europos valstybės narės vaidina svarbu vaidmenį, vaidina svarbu 9 metų TDO deklaracijoje dėl darbo ateities, kuri buvo, kuri buvo pritarta, kuri buvo propaguojama. Šiandien norėčiau pakalbėti apie tris aspektus susijusius su skaitmeninimu, kuriuos jau matome ir jie daro e, ženkliai įtaką mūsų gyvenimą. Pirmiausia, įgūdžiai, antra, platforma ekonomika Ir trečia, platus skaitmeninimo poveikis socialiniai sričiai. Dėl įgūdžių ir jų poveikio skaitmeninimui čia dviejopa įtaka yra. Pirmiausia, didėja paklausa e, aukštų įgūdžių, gerų įgūdžių darbuotojų. Antra, kai kurios dar, kai kurie darbai keičiasi arba išnyksta. E, pavojus, kad didės struktūrinis nedarbas ir atsiras daugiau neligybės, taip pat bus polarizuojama darbo rinka, ir bus prarandamos vidutinio ligmens darbo vietos. Matome, kad šiandien yra netitiktis tarp įgūdžių pasiūlos ir paklausos, paklausos e, technologijų srityje, taip pat inžinierijoje, matematikoje ir techno, moksle technologijose. Čia matome ta, taip pat didžiulį lyčių, didžiulę lyčių nergybę ar pusiausvėros trūkumą. E, ir jis gali dėti, jeigu nesimsime jokių veiksmų. Tai turime atsižvelgti į skaitinės revoliucijos poveikį visam žmogaus gyvenimo ciklui nuo vaikystės iki senatvės. Niekas neturi atsilik, būti paliktas nuo šalyje, ir, o gerovė čia yra labai svarbus veiksnys. Tiek vyrai, tiek moteris yra reikalingi, kad užpildytų darbuotojų trūkumą technologijose, visose sektoriuose. Švietimas, mokymo sistemos turi automatiškai, sistemingai kovoti su stereotipais ir diskriminacija. Bendradavimas tarp visų suinteresuotų šalių yra būtinas siekiant skringai valdyti rydienos darbo paklausą. Socialiniai partneriai čia turi svaidinti svarbų vaidmenį ir padėti darbuotojų prisitaikymą. Dėl platformų ekonomikos, tai mums sunku gerai apibriežti, ką tai reiškia. Ką reiškia šis terminas? Skaitminės platformos apjungia paslaugų teikėjus ir jų klientus, tiesiogiai jos suveda daugelis platformų veikia su žmonėmis, kurie anksčiau dirbdavo nepriklausomai, bet priklauso ekonomiškai ir organizacinė prasme nuo tos platformos. Tokia organizacijos forma dažnai turi neigiamą poveikį atlyginimų dydžiui, socialiniai apsaugai, e, saugumui ir sveikatai darbe, teisai į atostogas ir kitiems aspektams. Veiksmingas socialinis dialogas visais lygmenimis ir e, disbalansas e, darybų galios prasme yra akivaizdus, bet ir platformų atstovom, darbuotojams sunku organizuotis, kad būtų atstovavami, nes jie vienas kito nepažįsta. Taryba jau kalbėjo apie vairias problemas susijęs su šiomis darbo formomis. Padorės darbo sąlygos turi būti užtikrintos visiems, nepriklausomai nuo užimtumo modelių. Ir reikia tam pritaikyti ir nacionalinius teisėkuros pagrindus. Sąjungos lygmenių pirmasis žingsnis buvo padarytas prieimus direktyva dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų patvirtintos praėjusiu metu birželio mėnesį. Rekomendacija užtikrinti socialinę apsaugą darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems patvirtinta gruodžio mėnesį taryboje aiškiai mini platformų darbuotojas. Čia rekomenduojame, kad valstybės narės užtikrintų prieigą prie socialinės apsaugos sistemų visiems, skaitant savarankiškai dirbančius. Taryba taip pat pabrėžia, kad socialinės apsaugos politika turi būti subalansuota. Ir labai svarbu, kad žmonės, net dirbantis nestandartinės darbus, taip pat galėtų pasinaudoti kolektyvinės darybomis. Įvairiomis progomis taryba aiškiai pasakė, kad darbuotojai, dirbantis pagal naujas formas, turėtų būti tinkamai apsaugoti e, sveikatos ir saugumo darbe prasme, nepriklausomai nuo įmonės dydžio ar e, darbo santykių tipo. Taryba taip pat pabrėžia, kad būtina užtikrinti veiksmingą ES teisės aktų įgyvendimą dėl darbo sąlygų ir sveikatos ir saugumo darbo, darbe, skaitant naujas darbo formas. Geresnis platformų supratimas yra būtinas, kad galėtume tinkamai reaguoti politikos prasme ir čia mes laukiame platformų darbuotojų aukšto lygio sustikimo, kuris bus rengiamas 20 e, metų spalio mėnesį. Na ir pagaliau Socialinis poveikis. Pokyčiai su skaitmeninimu turi įvairialypį poveikį įvairiems žmonėms. Viena vertus, žmonės lankščiau gali organizuoti savo darbą, kita vertus, e, tiesioginiai kontaktai e, didėja ir žmonės retai gali atsijungti nuo darbo. Tai aišku ir naudinga taip pat ir kaimo vietovėse dirbantiems darbuotojai gali geriau dirbti, veiksmingiau dirbti, tuo pat metu darbdaviai turi daugiau priemonių stebėti ir optimizuoti darbo našumą. Taigi, technologiniai pokyčiai yra naudingi ir juos reikia naudoti. Naujų technologijų plėtojimas suteiks mums daugiau kontrolės e, plėtojimo krypčiai. Kaip politikos formuotojai mes turime matyti visą vaizdą ir daryti informuotus sprendimus, nepamirždami, kad socialinė rinkos ekonomika yra vienas stipriausių mūsų uh, turimų pranašumų. Ačiū. I... Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį komisarui ponui Šmit. Pone pirmininkė, ponios ir ponai parlamento nariai, skaitmeninis persitvarkymas E, atneš ir jau atneša iki šiol nepatirtų pasiekmių mūsų ekonomikai, visuomeniai, e, tam, kaip mes dirbame, bendraujame ir vartojame. Užimtumo darbo vietų klausimas yra svarbiausias mūsų svarstymuose. Kiek darbo vietų išnyks, e, kiek jų pakeis robotai. Jau dabar aišku, kad dauguma darbo vietų pasikeis atsiras naujų darbo vietų, kai išnyks e, senosios ir tai apims esminius pokyčius. Dirbtinis intelektas ir robotika e, užtikrins 60 milijonų naujų darbo vietų per kitus penkis metus visame pasaulyje. Ir, kaip jau buvo minėta, beveik vienas milijonas darbo vietų informacijos technologijų srityje yra neužpildytos, nes nėra tinkamai, tinkamų įgūdžių turinčių kandidatų. Todėl įmonėms, ypač MVI, tai yra problema, nes jos neranda e, kvalifikuotų darbuotojų. Tai taip pat didžiulis iššūkis mūsų užimtumo politikai ir įgūdžių politikai. Ponios ir ponai, mes e, ėmėmės e, žaliojo E, virsmo, sukoncentruodami dėmesį į regionus ir žmonės, kuriuos labiausiai paliečia čia pokyčiai. Todėl turime stiprinti užimtumo ir socialinę politiką, numatyti ir valdyti e, viską, daug dalykų ardančius pokyčius, kuriuos atneš e, skaitmeninimas. Kaip jau minėta, e, atsiveria ir daugybė gerų galimybių, tačiau yra ir rizikos iškyla rizika, kad e, paštrės neligybė ir atsiras daugiau nesaugumo. Daugiau nei 90 procentų visų darbo vietų dabar e, reikalauja skaitmeninių įgūdžių, bei to reikalauja ir dalyvavimas visuomenės gyvenime. Tačiau 43 procentai ES gyventojų neturi reikalingų skaitmeninių įgūdžių, o 17 procentų jų iš vis jų tokių įgūdžių neturi. Kitą savaitę pateiksime siūlymą dėl naujos įgūdžių darbo atvarkės, kad e, išspręstume įgūdžių iššūkį konkrečiomis priemonėmis. Tas iššūkis yra milžiniškas, nes remiantis įvairiomis prognozėmis, beveik pusė ES darbuotojų, tai yra 125 milijonai žmonių, turi e, įgyti galimybę įgyti naujus įgūdžius arba juos patobulinti. Todėl mūsų laukia trys svarbus tikslai. Visų pirma, įtraukti darbdavius į reikalingų įgūdžių suteikimą darbuotojams. Siekdami šio tikslo ketiname pristatyti įgūdžiams skirtų priemonių rinkinį, kur, kuris įpareigotų įmonės ir verslos bendruomenę investuoti į darbo jėgą. Antra, turime E, sustiprinti privačių ir viešųjų partnerysčių svarbą mokymuose ir spręsti visus klausimus. Galiausiai turime įgalinti žmonės, kad jie investuotų į savo įgūdžių ir e, kvalifikacijų plėtimą daugybė šių iššūkių susijęs su skaitmeninimu. Ir ESF plus e, m, turėtų finansuoti elektroninių mokyklų kūrimą, e, kur mokytojai bus e, m, šviečiami, mokomi skaitmeniniu būdu, taip pat žmonės neturintys darbo bus įtraukti. Ir tikimės tokiu būdu daug labiau apriepti e, skaitmeninių įgūdžių poreikius vis dažnėja nestandartinių darbo e, vietų. Ir dažnai darbo sąlygos yra netinkamos, neuž, neužtikrinama visa reikalinga socialinė apsauga, taip pat e, neužtikrinama kolektyvinio atstovavimo teisė. Tai kelia iššūkį mūsų darbo teisės, teisiai ir e, kitoms sistemams. Tai verčia mus permastyti galio, egzistuojančius modelius, pakeisti galiojančius sprendimus, užtikrinti padarės darbo sąlygas, taip pat ir didelę e, socialinę apsaugą. Skaitmeninimas keičia darbo e, darbdavio ir darbuotojo santykių pobūdį, keičia pačias darbo vietas. Ir absoliučiai būtina užtikrinti tam tikrą iškumą šiame nau, naujoviško darbo pasaulyje. Technologijos ištrina ribas tarp profesinio ir privataus gyvenimo. Tai e, kelia grėsmę fiziniai ir psichiniai sveikatai. Todėl reikia ypač e, spręsti teisės atsijungti klausimą dėl duomenų vaidmens e, darbo rinkoje. E, E, algoritmai tampa svarbus užtikrinant e, socialinės teisės. Tai užtikrina didesnį produktyvų manašumą, tai- tačiau tai uždeda didesnę naštą atskiriems asmenims. E, taip pat asmens duomenų klausimas tampa aktualus. Jį turime nagrinėti, kalbėdami apie dirbtinio intelekto reglamentavimą. Mums reikia prieinamų ir saveikių technologijų, kad galėtume išnaudoti skaitmeninimo potencialą. Turime užtikrinti asmenų su negale didesnį autonomiškumą ir užtikrinti didesnį jų dalyvavimą visuomenėje. Skaitmeninis virsmas turi būti ir galimybė, kalbant apie demografinius iššūkius Jie ypač aštrus dėl senėjančių gyventojų ir ypač kaimo yra tokiose vietovėse. Ypatinga dėmesį turėtume skirti e, lyčių e, neligybei e, skaitmaninėme pasaulyje. Europa turi būti novatoriška ir konkurencinga veikėja skaitmaninėje ekonomikoje. E, Skaitmaninių paslaugų aktas bei intelek, dirbtinio intelekto e, teisės aktas e, suvaidins svarbu vaidmenį užtikrinant nediskriminavimą ir nešališkumą rugsėjo 28-ąją draugę su vykdančiaja vicepirmininkė Vestager organizuoju renginį skirtą darbui ekonomikos platformose, kur kalbėsime apie socialinius tokių, darbo tokiuose platformose aspektus. Taip pat pradėjome procesą, kurio pabaigoje parengsime veiksmų planą dėl Europos socialinių teisų ramsčio. Šio ramsčio principai turėtų e, galioti ir naujame skaitmaninėme darbo pasaulyje. E, tas ramstis bus mūsų socialinės strategijos pagrindu, kad e, visuomenė, kurioje dirbsime ir gyvensime, būtų tvari ir teisinga. Ačiū. Much, Mr. Dėkoju, ponė komisarė. Dabar politinių, kalbėtojai politinių frakcijų vardu, Europos liaudės e, frakcijos vardu, ponas Ratke. Taip, dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pirmiausia padėkoti e, savo kolegai Izmailui Ertuk, kad jis pasiekė to, kad ši tema būtų įtraukta į darbo tvarkį ir kad mes galėtume pakalbėti apie e, skaitmeninę dimenciją, kalbėdami apie socialinę Europą. Aš galiu pritarti daugam, kas buvo pasakyta. Tačiau šiuose diskusijose turėtume nepamiršti, kad per pastaruosius 20 metų darbo pasaulyje, darbo rinkoje įvyko didžiuliai pokyčiai. E, iš vienos pusės pasikeitė visiškai darbo e, sąlygos, e, pavyzdžiui, atsirado nuotolinis darbas, atsirado įvairūs iškvietimai į darbą, bet atsirado visai kitoks būdas dirbti, bet taip pat mes visi turime įvairių technikos prietaisų ir, ir žinome visi, kaip sunku su tais visais prietaisais kada nors atitrūkti, kažkaip pailsėti, pagaliau baigti darbą, turėti laisvą laiką. Taigi mes iš vienos pusės susidurėme su galimybėmis, iš kitos pusės su rizikomis ir visą tai turėtume labai blaiviai įvertinti ir, ir pagalvoti, ką mes turėtume paremti, o ką turėtume šiek tiek koreguoti. Man e, yra labai svarbu, e, kad mes į tai atkreiptume dėmesį, nes nesvarbu, ar mes kalbame apie techniką ar apie ekonomiką, e, jie turėtų tarnauti žmogui, o net virkščiai. Ir tai turėtų būti pagrindinis leitmotyvas mūsų diskusijų. Dėkoju. Toliau e, socialistų ir demokratų vardu pasisakys ponė Jongerijus vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. per pastaruosius dešimt metų darbo pasaulis visiškai pasikeitė, per artimiausius dešimt metų jis dar labiau pasikeis ir tai yra susijęs su skaitmeninėmis technologijomis, kurios, aišku, atneša ir daug galimybių, tačiau kai kurie pokyčiai vyksta ir ne visai e, e, gera linkme. E, nes darbuotojai, pavyzdžiui, kurie dirba įvairiose e, platformose, per platformas, jie taip pat norėtų gauti normalų atlygį, taip pat jie norėtų e, turi, įtakoti vertinimą, nes jeigu kas nors gauna neigiamą vertinimą, tai tuomet jis gali atsisveikinti su savo darbu ir, ir galite įsivaizduoti, kaip bus, jeigu visą tą vertinimą atliks algoritmai. Mums reikia skaitmeninimo, bet tokio, kuris vis tik tai būtų grindžiamas žmog, žmogumi. E, me, mes turime nepamiršti socialinių teisių ir mes turėtume taip pat ir e, tose platformose, e, darbo platformose nepamiršti atitinkamų taisyklių. Dėkoju. Toliau Renew Europe frakcijos vardu kalbės ponas Pislaru dvi minutės ponė pirmininkė, ponė komisarė, gerbiami kolegos. Mes, Europos, europiečiai, tikime demokratinėmis vertybėmis. Ir e, piliečiams demokratija reiškia įtrauki visuomenė, kur e, piliečiai dalyvauja visuomenės gyvenime ir gali e, mėgautis įvairiomis galimybėmis. Europos Sąjunga kuria labai daug teisės aktų, reglamentų, direktyvų. E, bet e, šį kartą e, nėra, e, neužtenka tik įstatymų, tik teisės aktų, mums reikia taip pat ir konkrečių veiksmų, kad mes taptume lyderiai inovacijų ir skaitmenimo srityje. Kol kas mes atsiliekame, mes e, e, atsiliekame todėl, kad vienas iš penkių ES piliečių neturi atitinkamų skaitmeninių įgūdžių. Tokie yra 2017 metų e, rezultatai. Ir tie skaitmeniniai įgūdžiai yra labai reikalingi dabartinėje darbo rinkoje, nuolat, kuri nuolat keičiasi. Tai yra esminis mūsų šiandienos gyvenimo prioritetas. Mes turėtume e, suteikti atitinkamų įgūdžių piliečiams ar padėti įgyti tų įgūdžių, kad jie galėtų prisitaikyti prie pokyčių darbų rinkoje. Ir kaip tą padaryti? Mes turėtume, e, tikrai to žodžio prasme, investuoti į žmonės. Mes turime. E, e, su, sutelkti privataus ir viešojo sektoriaus investicijas, kad užtikrintume, kad e, mūsų piliečiai pasieks aukštą gyvenimo lygį e, būtent tų skaitminių technologijų dėka auka. E, mes galėtume įsteigti e, Europos e, privatų ir viešojo sektoriaus fondą, kuris investuotų į skaitmeninių įgūdžių lavinimą kodėl mes laukiame. Aš norėčiau, kad mes imtumėmės konkrečių veiksmų ir E, kad galėtume visi naudotis galimybėmis, kurias suteikia skaitmeninimas, kad dabartiniai vaikai galėtų mėgautis ateities Europos skaitmeninėmis galimybėmis. Dėkoju. Toliau e, ID frakcijos vardu pusantros minutės kalbės pane Žemė. Oui, madame. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Socialinė Europa, Europa ir skaitmeninis pasaulis yra. E, kažkokios sudėtingas terminas, reikėtų kalbėti apie socialinę Europą. Ar ta socialinė Europa egzistuoja? Daugelis kolegų ir Šempil komiteto kalba, kad socialinės e, saugos sistemų koordinavimas labai sudėtingas. O dabar čia dar kalbama apie skaitmenimą, kad tarsi tai yra panacėja. Aš noriu pasakyti, kad dirbtinis intelektas Robotika kelia pavojų, bet e, čia ne mūsų darbas. Aš noriu, noriu pamin... pasakyti, kad tokie projektai ke kenkia su, e, šalių suverenamui. E, ir mes tiesiog esame pažymimi dėl Kinijos ir JAV augimo. Reikia kalbėti apie duomenų rinkimą ir čia kylančius pavojus. Ir e, kadangi tie duomenys po to panaudojami komerciniu būdu, aišku, kad galima bendradarbiauti tarp valstybių skaitmenimo srityje, bet, mėly kolegos, šiandien susidurime su e, įvairiomis kitomis problemomis - socialiniu, fiskaliniu dempingu ir globalizacija. Pirmiausia, tai reikia sutvarkyti, to iš mūsų laukia mūsų tevinainiai. Merci, uh, on... Dėkoju. Toliau uh, žaliųjų frakcijos vardu vieną minutę pasisakys ponė Gyzi. Dėkoju. Pone pirmininkė, ponė komisarė. Uh, Jūs taip pat paminėjote, kad skaitmeninės technologijos e, vis dažniau e, e, paliečia skurstančių žmonės ir ateityje tokių nukentėjusių bus dar daugiau. Europos Sąjungoje šitokia sistema buvo įteisinta praėjusią savaitę. Čia aš kalbu apie Niderlandų Syri sistemą kuri turi nustatyti, kuris socialinių išmokų gavėjas galėtų sukčiauti ir tokiu būdu slaptas algoritmas be, jokių, be jokios demokratinės kontrolės renka įvairiausius duomenius apie piliečius. Socialinė valstybė vadinasi socialinė, todėl kad jinai yra žmonių, veikia žmonių labui, o tokia sistema, kuri šnipinėja žmonės, nėra gera ir kodėl niekas, e, pavyzdžiui, nepasidomėjo, kodėl valstybės, e, kurios e, kurios, pavyzdžiui, nesurenka atitinkamų mokesčių, kodėl nepasire, nepasitelkia tam dirbtinio intelekto. Manau, kad tokių sprendimų mums, mums reiktų žymiai greičiau. Ačiū. Dėkoju. Toliau ECR frakcijos vardu vieną minutę pasisakys ponia Rafalska, prašau. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, mes nuolat girdime, kad e, žmonės turėtų būti skaitmeninės ekonomikos centre. Tačiau e, reikia e, spręsti tuos e, iššūkius ir nepamiršti socialinės gerovės. Mes turime padaryti taip, kad e, tie iššūkiai duotų gerą mūsų žmonėms. E, robot, robotika ir dirbtinis intelektas gali sukurti naujas darbo vietas, bet tai, tai yra susiję taip pat ir su rizika. Mes norime, kad naujos darbo vietos būtų kokybiškos, mes norime, kad atsirastų naujos užimtumo formos, kad jos būtų patrauklios. Tačiau mes turime užtikrinti, kad tos galimybės galiotų visoms valstybėms valstybėms narėms ir kad neatsirastų e, e, skaitmeninė atskirtis, ypač kai kalbame apie centrinę ir rytų Europą. Europos Sąjunga turėtų remti skurdesnius regionus, e, nes, aišku, tie pokyčiai, jie yra neišvengiami o e, reglamentai neišspręs visų problemų. Mes turėtume e, sukurti e, socialinio saugumo sistemą ir gerai veikiančią socialinio saugumo sistemą. Dėkoju toliau. GUE NGL frakcijos vardu vieną minutę pasakys ponia Šaibi. Ačiū, ponia pirminkė modernumas nereiškia, kad darbuotojai turi būti išmešti be socialinės apsaugos. Tai yra grėžimas į viduramžius. Ispanijoje ir Belgijoje, kaip ir Kalifornijoje, e, teisės sauga daro tos pačius išvadas. E, technologijos leidžia išnaudoti žmonės. Paskutinį kartą Deliveroo pas, pas praėjusią savaitę buvo nubausti dėl to, kad e, išnaudoja žmonės. Teisės sauga pripažino, kad Deliveroo net nesilaikė darbo taisyklių, kad e, išnaudotų žmonės. Pone komisijos nariai, už e, šio parlamento sienų visose mūsų e, miestuose mes žiūrime, kaip skaitmenimas skarbėsi į mūsų pasaulį ir tik tai stebime tai. Darbas platformų pagrindu reiškia, kad reikia užtikrinti tiem žmonėms tokias pačias teisės ir teisės būti atstovaujamiems kaip ir visiems kitiems darbuotojams. Ačiū. Toliau neprisijungusių narių vardu. Ponas Nikolau Olavanas, vieną minutę prašom. Χαρακτηρίζονται από έντονη ανησυχία για νέα ύφεση και κρίση. Ačiū pirmininkė. ES sako, kad e, mūsų laukia nauja krizė ir kaip sprendimą pristato ekonomikos skaitmeninimą. Bet kapitalistinės ekonomikos e, aplinkoje tai yra tik tai antagonizmo e, skatinimas tarp Japonijos, europiečių kiniškų bendrovių, vietoj to, kad būtų naudojamas technologijos darbuotojų gyvenimo gerinimui, jos tiesiog e, sukurs dar daugiau bedarbių. Tai visą tai pagrįsta ir jūsų prognozėmis. Darbuotojų teisų bus paisoma vis mažiau. Tai yra sistemos, kurią ginate, charakteristikos. tik centriniu būdu planuojama ekonomika gali panaudoti technologiją, kad pagerintų žmonių gyvenimą. Tai yra žmonijos ateitis. Ačiū. Toliau ponas Kiutedal. Vieną minutę. Ačiū, ponia pirmininkė. Europos Sąjunga yra socialinės sėkmės pavyzdys, o bendroji rinka yra svarbiausia to priežastis, kadangi mano šalis Švedijoje įstojo į ES prieš 25 metus, mes stebime išskirtinį BVP augimą per tą laikotarpį. Ir dėl to mes galėjome didinti išlaidas socialiniai apsaugą. Nu, realiai atlyginimai beveik padvigubėjo, o socialinė apsauga yra aukščiausia per visus laikus. Tas pats matoma ir naujasnėse valstybės narėse. ES turi tam tikrą vaidmenį socialinės gerovės rytėje, iš dalies per teisėkuros prasiūlymus, bet ypač e, propaguojant socialinę rinkos ekonomiką, dėl ko valstybės narės gali klestėti. Kadangi prasideda naujas, nauja era darbo pasaulyje, didėjant skaitmenimui, apskarbinsis visas e, sritis, turime e, klausti, kaip mes pasiekėme to, ką pasiekėme ir ką galime padaryti daugiau. Turime siekti socialinės paslaugos visiems darbuotojams. Bet jeigu ES prarastų konkurencingumą dėl prasto reguliavimo, nebūtų ir tų darbo vietų, nei gerovės piliečiams. Ačiū. Ačiū. Toliau ponas Adžius Salyba. Vieną minutę. Pone pirmininkė, komisarė. Taip, skaitinis technologijos pakeitė visą, visą įvairius mūsų gyvenimo aspektus, įskaitant ir veikiančius darbo ir verslo modelius, tai kaip komunikuojame tarpusavėje. Nėra fizinių ribų skaitminėme pasaulyje, bet taip pat nėra ir aiškių taisyklių. Kelios didelės bendrovės nustato naujas vertybės skaitminėme pasaulyje, jos keičia taisyklės, kelia klausimus dėl vienodų sąlygų atsakomybės, saugumo ir darbuotojų apsaugos. Pats laikas mums e, užtikrinti stiprią socialinę dimensiją ir saugią aplinką mūsų piliečiams. Kas neleidžiame mm, ne internete, neturėtų būti leidžiama ir internete, jeigu ypač dėl to tai daroma žmonių nenaudai. Nauji darbo modeliai skaitinėme pasaulyje neturi tapti išnaudojimo ir darbuotojų stebėjimo e, sinonimu. Vienas būdų tai spręsti yra e, skaitinė teisė atsijungti. Kaip ir aštuonių darbo valandų darbo diena, Darbuotojai turi turėti teisę, kai gali būti atsijungę tam tikrą minimalų laiką. Ir e, reikia įvertinti, kokią pavojų darbuotojams kelia skaitmenimas, e, skaitant ir papildomas darbo valandas. Ačiū. Ačiū. Dabar pusantros minutės žodis poniai Brunė. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai. Gerbiamą valstybės sekretorę, kolegos, norėčiau akcentuoti du dalykus. Visų pirma, labiausiai matoma skaitmeninimo pasiekmi socialinėje srityje yra užimtumas, atsirandančios naujo darbo, nauji darbo būdai, darbas platformose. Tai reiškia labai visiškai kitokią realybę, tai, tai reiškia ir naujas užduotis įstatymų kuriejui. Turime užtikrinti pusiausvę tarp naujo darbo galimybių ir tų tokių darbuotojų apsaugos nuo darbo be garantijų. Reikia jiems užtikrinti padores darbo sąlygas, prieiga prie socialinės apsaugos, e, lygos arba nelaimingo atsitikimo darbe atveju. E, Pone komisijos nariai, nebejoju, kad jūs e, ryštingai sieksite šių tikslų, kad darbuotojai galėtų kolektyviai ginti savo interesus. E, galimybė mokytis yra absoliučiai būtina, kad būtų užtikrinta siūloma paslaugų kokybė bei profesinė karjera. Galiausiai norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad ES situacija ko, e, skaitmeninės konkurencijos ir tai yra prasta, nes m, mm, tik pusė visų darbuotojų turi reikalingus skaitmeninius įgūdžius. E, verslas turi investuoti į tų įgūdžių plėtimą. Tai yra aštuntoji iš svarbiausių kompetencijų sąrašo. Tikriausiai ES e, turėtų atsirasti ir skaitmeninis pasas, į kurį turėtume tikrai e, ženkliai investuoti. Toliau ponas Sila Kapel, vienai minutė. Pone pirmininkė, mėly kolegos, 5G e, e, dar nepasiekė e, Prancūzijos kaimo vietovių, kai tuo tarpu tai technologija prieinama pasauliniu mastu. Ką, kuo užsima Europos Sąjunga? Kodėl ji netarnauja šalių interesams? E, siūloma kalbėti apie socialinę politiką, tačiau šalių nacionaliniai interesai skaitmeninėje, e, skaitmeninėje epochoje turėtų būti svarbiausi, kad užtikrintume lygybę. E, sociali Europa, kurios trokštama, tai e, koordinavimas ir valstybių narių ir didėjant neligybė šalių teritorijose. E, visas dėmesys skiriamas tik keli, keliems metropoliams, tačiau mes to nenorim. Mes priešinėms priekybos ultraliberalizmui. Visa tai. E, nors Europa moderni ir e, akcentuojanti skaitmeninės technologijas, vis dėlto ji neužtikrina reikalingo gyvenimo žmonėms. Net, madam Vansparantak. Toliau ponia Vansparantak. Commission... Ačiū. Komisija pažadėjo kad e, sieks sukurti so, labiau socialiai orientuotą Europą. Tačiau jeigu tai norime daryti, turime e, nagrinėti, kokį poveikį skaitmeninė Europa daro, skait, skaitmeninė revoliucija daro konkrečiam praktiniam gyvenimui. E, nebėra, e, ne, neįmanoma rasti prieinamo būsto svarbiausiose sostinėse, Amsterdame, pavyzdžiui, ir kitur. Airbnb platforma e, taip pat atneša neigiamų pasiekmių e, gyvenimui miestuose. E, savo būstų žmonės paverčia nelegaliais viešbučiais, netgi nuomojami kambariai. Tačiau Europos rink, vidaus rinkos taisyklės gina tas platformas, kurios užsidirba milijardus iš savo veiklos, o ne žmonės ir jų būstus. Socialinė Europa turi būti mūsų pastangų šerdis e, siekiant skaitmeninės Europos. E, ir negalime palikti galimybių tiems didiesiems e, techniniams gigantams e, visko greuti per kitus, per, per kitus įėjimus, per išpakalinės duris. Pone Dėlapisa Karjon. Ačiū. Šiandien e, pripažįstame, kad skaitmenės technologijos labai svarbios mūsų gyvenimui. E, tai daro įtakos ir mūsų našumui. Valstybės turės priimti svarbius sprendimus, kas pasirenktų šiam e, perversmui skaitmeninimas negali iššaukti deshuman... nužmogėjimo. Turime reikalauti, kad automatiza... dėl automatiz... žinome, kad dėl automatizacijos išnyks nemažai darbo vietų. Jauni žmonės turi lankščiai ir sparčiai prisitaikyti prie naujų profesijų atsiradimo. Turime užtikrinti tinkamą, tikrą galimybę darbuotojams prisitaikyti. Uh, jeigu norime, kad mūsų įmonės būtų konkurencingos, kad jos auktų. Atsiveria didžiulė e, galimybė atgaivinti kaimo vietovės ir jų gyventojus užtikrinant skaitmeninimo naudą ir toms teritorijoms, e, siekant ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos. Dėkoju toliau vienai minutiai ponas Džeruso. Dėkoju ponė pirmininkė. Mm iš tiesų yra labai svarbu, kad niekas neatsiliktų, kad visi e, galėtų e, naudotis e, skaitmeninės revoliucijos privalumais, tačiau tų, tos neligybės vis dar yra. Ir e, ta neligybė yra ne tik tarp atskirų piliečių, bet ir tarp įmonių. Mes turime padaryti viską, kad technologijų gigantai taip pat mokėtų mokesčius. E, ir taip pat užkirsti kelią neskaidriai konkurencijai, taip pat ir skaitmeninės prekybos e, srityje. Taip pat turėtume e, pasinaudoti skaitmeninėmis galimybėmis, pavyzdžiui, gerinti sveikatos priežiūros sistemą, e, žemės ūkio e, produktų geresnį pardavimą arba e, kovai su e, melagingomis naujienomis. Tačiau kita vertus mes turime e, sukurti tokias struktūras ir sistemas, kurios sugebėtų tą e, padaryti ir jos turi būti patikimos ir stabilios. Dėkoju toliau e, ponas Kaza vieną minutę. Dėkoju ponė pirmininkė. Technologijos keičia mūsų gyvenimą. E, tai kaip mes mokomės, kaip mes studijuojame, kaip mes dirbame, visa tai keičiasi. Mes turime naujų galimybių, bet taip pat atsiranda ir naujų iššūkių e, pavyzdžiui, direktyva dėl profesinio ir šeiminio gyvenimo e, E, balanso tai, taip pat e, da, reglamentuoja tai e, ir skatina likti moteris darbo rinkoje. Taip pat reiktų mažinti atlyginimų skirtumus tarp moterų ir vyrų. Komisija turi tokių ketinimų, tačiau mes turėtume nepamiršti naujų iššūkių ir nepamiršti taip pat galimybės atsijungti Mums reikia taip pat naujų e, saugiklių ir turėtume e, užtikrinti, kad e, vienodos teisės galiotų visiems. Dėkoju, toliau ponetoja vienai minutiai. svarbus dalykas yra tai, kad e, naujame skaitminėme pasaulyje išliktų taip pat ir socialinės teisės ir kad pilietis liktų dėmesio centre. E, E, tos naujos priemonės ne iš karto pasi, e, pasieks savo tikslų, ne iš karto pasieksime atitinkamos kokybės. Mums reikia kurti tikrą e, socialinį skait, teisingumą skaitmeninėme srityje, bet to nebus, jeigu nebus mokomi darbuotojai, jie turėtų būti atitinkamai mokomi, ugdomi, kad galėtų e, susidurti su naujais iššūkiais. Socialinio teisingumo nebus, kol nebus nustatytos bent minimalios taisyklės, pavyzdžiui, dėl atsakomybės. Pavyzdžiui, tie, kurie veikia e, internete, jos turi labai daug galimybių. E, ir taip pat nėra socialinio skaitmeninio e, skait, e, teisingumo, jeigu didieji e, skaitmeninių technologijų gigantai nemokės mokesčių. Dėkoju toliau vieną minutę ponui Kanies. Ačiū, pirmininkė. 47 e, procentų įmonių dabartinių po 25 metų dinks. Ir 80 procentų darbo vietų dar nėra išrastos, dar nesirado. Tai duomenys, tai faktai, skaitmeninė ekonomika atveria galimybės, bet e, iškyla ir skaitmeninės atskirties rizika, e, geografinės, socialinės, lyties veiksnio požiūrių. Ką galėtume uh, padaryti, kovojant su to neligybė, daugiau socialinės Europos, daugiau švietimo, daugiau apsaugos. Tai reiškia, kad reikia holistiškai imti šios problemos. E, su žaliojo kurso susitarimu aiškiai rodome valią rimtis tam tikrą ekonominį modelį. O kaip su socialiniais aspektais? E, kaip su bandymais uh, pasip, užkirsti kelią e, tai žalai milijonams europiečių, kurią jie patirs, jeigu neturėsiu reikalingų priemonių e, priimti visus iššūkius. Tai tikrai e, reali rizika ir turime imtis priemonių, kad apsisaugotume nuo jos. Dėkoju dabar ponas Reil. Pone pirmininkė, pone komisarė, džiaugiuosi, kad mes šiandien kalbame apie e, skaitmeninimo pasiekmes ir socialinę Europą. Skaitmeninimas reiškia mums didelės galimybės, bet taip pat ir didelės, e, didelę riziką. Mes turime būti tam pasirengę. Pavyzdžiui, turime investuoti į in, infrastruktūrą. Pavyzdžiui, Vokietijoje yra e, prašiausias mobilaus ryšio e, ryšys, e, e o Prancūzijoje yra daug, daug gyventojų, kurie neturi prieigos prie interneto. Taigi mes turime dar labai daug padaryti. Taip pat e, aš labai e, nerimauju dėl, e, žmonių, dėl da, darbuotojų teisių. Mane labai neramina tas darbas platformų pagrindų, nes yra žmonių, vis daugiau žmonių, kurie taip dirba ir kurie neturi jokių teisių, jie nėra niekaip apsaugoti. Dėkoju dabar vieną minutę ponas Stankanelį. Dėkoju ponė pirmininkė. internetas ir ryšio technologijos yra masinis fenomenas, e, kuris taip pat įdomus ir sociologinė prasme. Tai yra skaitmeninio e, virsmo e, era, kuri keičia ir mūsų gyvenimą tačiau yra tam tikri aspektai, kuriuos reiktų labai prižiūrėti ir kontroliuoti, kitaip e, tai mm, taps didžiulė rizika. Dabar tapo labai paprasta e, valdyti įvairų turinį ir jį e, skleisti, todėl yra labai lengva manipuliuoti atitinkamais duomenimis, todėl mes turėtume nuolat kontroliuoti tas įvairias prietaikas, kad e, užkirstume kelią tam, kad būtų skleidžiama, e, skleidžiami in, in, asmeniniai duomenys. E, yra labai svarbu, kad būtų užtikrintos atitinkamos normos, kurios gerbtų piliečių teises, kad tos teisės nebūtų paukotos. Dėkoju dabar ponia Fransen vieną minutę. Dėkoju ponia pirmininkė, ponia komisarė. E, skaitmeninė spraga vis labiau didėja. Tie, kurie neturi interneto, E, tarptų, kurie e, e, neturi interneto ir tarptų, kurie turi internetą ir moka juo naudotis. Tai yra tai kaip tie pokyčiai vyksta labai greitai. Mes matome, kaip greitai plaukia tas laivas, pavyzdžiui, elektroninės prekybos laivas ir kaip tie, kurie nesugeba tuo naudotis, iškrenta iš to laivo. Bet taip pat ir tie, kurie neturi atitinkamų įgūdžių, jie taip pat negali spėti į tą skaitmeninį traukinį. Bet reikia nepamiršti taip pat ir uh, kitų iššūkių. E, pavyzdžiui, e, įvairūs e, įvairių profesijų atstovai tampa dabar ir kom, kompiuterių žinovais, bet daugel, daugeliu žmonių trūksta tų žinių, tų, trūksta įgūdžių, todėl mums reikia lavinti žmonės, mums reikia kažkokių alternatyvų. Europos socialinis fondas turėtų kreipti didžiulį dėmesį taip pat ir į socialinių įgūdžių ugdymą. E, tie žmonės, kurie praranda savo darbo vietas dėl skaitmeninimo, jiems turi, turėtume padėti rasti naujas darbo vietas. Dėkoju toliau e, vieną minutę poniai Velken. Ponui Valken, e, dėkoju, ponė pirmininkė. Kai kalbame apie socialinius skaitmeninimo aspektus, mes dažniausiai e, galvojame apie tai, ar internetas yra vieša ir demokratinė erdvė. Bet mes čia kalbame ne tik apie laisvę internetu internete, bet taip pat apie darbuotojų teises. Socialinis teisingumas internete man e, pirmiausia reiškia pagrindinių teisų apsaugą. Todėl yra labai daug, ką mes turėtume kartu nuveikti. Mes visų pirma turėtume kiek įmanoma e, daugiau. E, e, sudaryti ar darbuotojams e, galimybių būti su šeima, tai yra apriboti jų darbo laiką. E, negali būti taip, kad nepri, dar, darbdaviai neprisėma atsakomybės už darbuotojus, kurie jums dirba. Ir e, taip pat kurti pasaulinį tinklą, e, tai, tai galima taip pat skaitmeniniu būdu ir skaitmeninė Europa bu, bus tik tada socia, socialinė Europa, kai mes e, skatinsime dėrybas, o ne kai e, skatinsime stambių koncernų e, pelną. Ir manau, kad visi par, e, parlamento komitetai turėtų dirbti šią linkmę. Ačiū. Ačiū. Labai ačiū. Toliau, pane Melchior, vieną minutę. komisarė, skaitmeninis pasaulis ir internetas naikina kliūtis darbui ir e, skaitmenimas suteikia daugiau galimybių, daugiau galių individui ir daugiau galimybių. Tai taip pat yra galimybė specializuotis netgi kaimo vietovėse, sukurti savo darbo vietą, ieškoti galimybių savo kas nebuvo įmanoma anksčiau. Tačiau tam reikia aukštos kokybės interneto teikimo tokiuose nutolusiuose vietovėse. Tad reikia plėsti interneto paslaugas ir kaimo vietovėse, kad e, individai turėtų daugiau galimybių susikurti darbus, darbo vietas ir turėtų daugiau galimybę. Turime pasinaudoti skaitmenimo galimybėmis, o ne tik kalbėti apie iššūkius nes skaitmeninė socialinė Europa yra ateitis ir tai ją turėsime kurti kartu. Ačiū. Labai ačiū. Toliau ponas Furlas, vieną minutę. Ačiū pirminkė. Pone komisarė, noriu padėkoti visiems žmonėms, kurie stebi šią diskusiją. Mes dirbame jiems, jie yra Europos ateitis. Na, skaitmeninimas gali padėti kiekvienam, o mes turime supaprastinti tai procesus, kad e, priečių naudai ir užtikrinti vienodą prieigą visiems, ypač žmonėms, kuriems grėsia skurdas ar socialinė atskirtis. Neturime praleisti šios progos ir taip pat turime ją panaudoti tam, e, tiems žmonėms, kurie turi negalę. Taip pat e, tai yra galimybė ir pagerinti ir sveikatos priežiūrą. Viešosios paslaugos turi būti draugiškesnės vartotojai. Reikia taip pat kovoti su biurokratija. Pirmininkė, pusė mūsų piliečių neturi būtinų skaitmeninių kompetencijų. Todėl turime adaptuoti švietimas sistemas, kad e, visą tai e, pataisytume. Ačiū toliau, pane Šaldemozė, vieną minutę. Ačiū. Skaitmeninimas apima e, įvairias naujas galimybės. E, pilietis nugriuvęs vonioje gali išsikviesti pagalbą arba, pavyzdžiui, beveikdamas automobilį ir pamatęs kamštį gali jo išvengti. Galime skaitminės paslaugas pasiekti, įvairias paslaugas net ir vidurnaktį. Bet yra daug, aišku, reikalavimų. Daugelis darbuotojų neturi tinkamų kvalifikacijų ir neturi tinkamų teisų, ypač jie dirba nes platformų ekonomikoje. Turime čia kažką daryti. Turime užtikrinti, kad į piliečių privatų gyvenimą nebūtų kišamas, ypač tuo metu, kai vis, renkiama vis daugiau domenų apie žmonės. Reikia, kad žmonės žinotų, kokį pasirinkimą kokias galimybės jie turi. Turime savo skaitinę visuomenę formuoti pagal žmonių poreikius, o ne žmonės turėtų derintis prie skaitinio pasaulio. Ačiū. Ačiū. Toliau vienai minutiai, pana Delkasilio Vera. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Pradinis klausimas yra štai koks. Kas yra socialinė Europa? Ar socialinė savo esme? Ar tai Europa, kurioje visi E, turi galimybę profesionaliai tobulėti ir tobulėti asmenėme gyvenime ir nei vienas ne, nebūtų paliktas nuo šalia. Tai esmė. Skaitmeninės technologijos visų pirma atveria galimybę visiems siekti šių tikslų. Žinoma, kas svarbiausia, kad tai vyktų e, viena idėja - mokymai, įgalinimas, skaitmaninis įgalinimas. Dėl e, Tai apima visą vertybių grandinę nuo pat jaunų žmonių, studentų, dirbančių, nedirbančių, taip pat vyresnių piliečių. Ko stinga veiksmų plano skaitmaniniam mokymui, kad Europa taptų lyderė, kad būtų galima siekti įvertinimų tikslų. Ačiū ir tai bus svarbiausi dalykai, ponė komisijos nary, ponė pirmininkė. Vieną minutę Galvės Mūnijos. Ačiū. Europa turi įvykdyti skaitmenį revoliuciją ir ne vienas žmogus neturi likti už borto. Visi turi gauti naudos ir prisidėti. Neligybė turi būti panaikinta. Turi atsirasti daugiau kokybiškų darbo vietų, sujungtų su naujomis technologijomis. Šiuo metu dėja to nematome. Tik nedidelis procentas žmonių turi geras darbo vietas ir tik tai 20 procentų tarp jų yra moterų. Turi išsivystyti skaitmeninę kultūrą, kuri padėtų žmonėms išsiugdyti reikiamų įgūdžių. Mes turime dalytis talentais ir išnaudoti galimybės. Tai turi tapti galimybę visiems ir aš ypač galvoju apie moteris. Berinsen. Ačiū pirmininkė. Skaitmeninimas atveria įvairių galimybių mūsų ekonomikai ir visuomenėms. Galima pagerinti gamybą, pagerinti transportą, sveikatos apsaugą ir taip toliau. Tačiau turime suvokti ir rizikas. Pirma, neturime nei vieno asmens palikti užrybyje. Tai turi prasidėti mokykloje. mokykloje. Visi turi būti įtraukti. Antra, mes turime įvesti tokią technologiją, kuri atitiktų mūsų vertybės ir standartus. Svarbiausia yra pilietis, o ne kažkokios daugia nacionalinės technologijų kompanijos. Ir trečia, technologija turi būti naudojama piliečių labui. Ne vienas neturi likti užrybyje, mes turime patys kurti technologiją, o neskolintis ją iš kitų pasaulio kraštų ir technologija turi dirbti žmogui. Vind. Skaitmeninė revoliucija įžengia į visas mūsų gyvenimo sritis. 2 procentai europiečių dabar gauna savo pajamas iš skaitmeninės srities darbo. Perėjimas nuo analoginės prie skaitmininės darbo formos sukels iššūkių darbo rinkoje. Pavyzdžiui, kaip bus su kolektyvinėmis darbo sutartimis? Ateityje, ko gero, darbo uždarbį reglamentuos ne kontraktai, o e, paslaptingi algoritmai. Todėl mes turime užtikrinti, kad uh, E, valdžios institucijos turėtų prieigą prie tų algoritmų. Europa turi būti ne tik skaitmeninė, bet ir socialinė Europa. Minute, Thaler, Thaler, vieną minutę. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Girdėjome gražių kalbų Bet dabar norėčiau paliesti diskusijos esmę. Aš esu verslininkė ir moteris. Nekartą gavau įvairių patarimų su gerais ketinimais. Tačiau prabėgus 15 metų mano darbdavys ir bendrovė įrodo, kad skaitmenimas daro įtaką darbo vietoms ir yra naudinga darbo vietoms, pavyzdžiui, amatininkams. Taip atsitiko Tirolija, kur amatininkai perėjo nuo analoginių gamybos linijų konvejerių prie skaitmeninių ir neturėjo atleisti darbuotojų atvirkščiai. Tas darbdavys padidino savo darbuotojų skaičių ir rinkos dalį. Štai kolegos, kokia šitos ekonomikos esmė. Ir politikai turi šito nepamiršti. Vieną minutę Garcia del Blanco. Skaitmeninimas ir dirbtinio intelekto panaudojimas yra milžiniška galimybė. Mes čia kalbame apie evoliucinį žingsnį, tokį didelį, kurio nebuvo nuo e, pramonės revoliucijos. Žinoma, yra daug e, pokyčių ir daug baimių dėl kontrolės, dėl darbo vietų praradimo. Ir yra tik tai vienas būdas eiti į priekį, tai būtent pabrėžti tą galimybę ir kalbėti apie skaitmeninį raštingumą. Ir tas skaitmės raštingumas yra daug daugiau negu šiaip e, mokėjimas naudotis kompiuteriais. Tai yra humanistinis požiūris, e, tai yra ir dirbtinis intelektas, kad visi, ne tik tai ekspertai, suprastų, kokie yra tie prieštarimai, to, tos rizikos ir kad galėtume visi priimti geresnius, tikslesnius sprendimus ir kad mes būtume visuomenė. E, einanti integraliau ateities e, link. Todėl skatinu, kad tai būtų procesas atviras, kuriame visi dalyvauja, kad galėtumėm suprasti ir visi vienodai juo pasinaudoti ir jame dalyvauti. Dėkoju.